ypač galvojant apie reklamą skirtą vaikams ir kitoms pažeidžiamas visuomenėms grupėms. Ačiū. Labai ačiū komisarui. E, diskusijas pagal šį darbo tvarkės punktą baigėme, o balsuosime ryt dėl šio klausimo pusę pirmos. Kitas darbo tvarkės punktas, paskutinis šį vakar ponios Svinborn pranešimas dėl priekybos finansinėmis priemonėmis reguliavimo, neviešos anoniminės priekybos vietos ir kita. E, žodis pranešiai keturioms minutėms. Dėkoju, pirmininkė. Man buvo labai sunku paaiškinti tiems, kurie nesusijęs su finansais, apie ką kalbama mano pranešime. Uh, E, kalbu aš pranešime apie e, prekybą finansinėmis priemonėmis, įskaitant neviešas anoniminės prekybos vietas. Plačiau galiu pasakyti, kad pranešime aš įvertinu, kaip įgyvendama 2007 metų e, direktyva dėl finansinių priemonių rinkų ir nustatomos problemos. Pranešimas iš tikrųjų labai techniškas, e, bet komitete vyko labai aukštos diskusijos disku, aukšto lygio diskusijos ir padėkosiu, kad visos frakcijos pritarė mano mintims. Buvo pateikta 194 pakeitimai ir 26 paskui kompromisiniai pakeitimai buvo suderinti. Šią savaitę balsuosime plenarinėje sesijoje dėl mano pranešimo ir manau, kad jisai labai ženkliai prisidės prie komisijos neseniai paskelbtos e, iniciatyvos dėl E, MIFID direktyvos peržiūros. Europos parlamentas e, pranešime prašo atlikti įvairius tyrimus. Pirmininkas, ponė Svinborn, e, kilo problemų. Prašom kalbėti šiek tiek lėčiau, nes kolegos negali sekti jūsų. Ačiū. Pranešėja, Europos parlamentas savo pranešime prašo atlikti keletą uh, tyrimų įvairiose prekybos vietose, kurias reglamentuoja direktyva dėl finansinių priemonių rinkų. Ir taip pat prašoma, kad būtų nu, numatomas reglamentavimas toms, e, deramas toms prekybos vietoms. Taip pat mes e, norime, kad būtų išplėstas apibrėžimas organizuotų prekybos vietų, kad būtų apie apimtos visos prekybos ir pardavimo vietos. Ir mes tokiu būdu panaikinsime teisinę spragą. Tačiau, aišku, galima išlaikyti proporcingumo principą, taikant įvairias kategorijas skirtingoms rinkoms, įskaitant išvestinių finansinių priemonių platformas. Uh, E, taip pat siūloma imtis tam tikrų priemonių dėl neviešų anoniminių prekybos vietų ir investuotojai turėtų būti patenkinti tokiomis priemonėmis, nes dabar yra tos vietos nereglamentuojamos ir gali įvykti daug pažeidimų. Dabar uh, matome, kad yra neaiškiai nustatomos kainos ir, kaip sakiau, pastaiko labai dažnai pažeidinėjimų rinkoje. Egzistuoja tam tikros dabar išimtys numatytos pagal MIFID direktyvą ir mes raginame komisiją peržiūrėti tas išimtis. Reikia įvesti vienodus standartus visoje ES. Taip pat numatyti arbitražo galimybę, kad būtų nebegalima E, ieškoti geriausios palank... atšaukti arbitražo taisyklę, kad būtų nebegalima ieškoti palankiausio interpretavimo vietos. Investuotojai Junktinėse valstijose kartais nesupranta, kaip ES gali veikti neturėdama atitinkamų priežiūros priemonių. Investuotojų kai kurios grupės e, kalba apie tokias būtinybės, tačiau kol kas per trejus metus, e, kai galioja MIFID direktyva, mums nepavyko įdėkti tų naujų taisyklių. Taip pat reikia tam tikrų E, priemonių dėl skelbimo reikalavimų, patvirtintos skelbimo tvarkos. E, mes žinome, kiek daug e, vyksta diskusijų dėl kapitalo rinkų, apie tai, kokias problemas kelia nesažininga praktika. Bet Reikia, kad komisija pasiektų susitarimą dėl tam tikrų rinkos dalyvių ir ypač dėl sparčiosios prekybos elementų. E, kol kas mes negalime dar e, padaryti jokių išvadų, ar kai kurios pasiūlytos iniciatyvos bus geros ar ne. Mums reikia duomenų, kad neprimestume teisės aktų, kurie, pavyzdžiui, pakenktų geram Europos rinkų funkcionavimui. Mes taip pat turime užtikrinti, kad tos rinkos būtų, veiktų ne tarpininkų labui, o investuotojų labui, kurie galėtų nukreipti savo lėšas į realią ekonomiką. Ir tai turi būti esminiu dalyku, kai mes kursime teisės aktą susijusiu su MIFID 2. Dėkuoju, poniai Svinberg. Aš labai atsiprašau, e, kad pradžioje, diskusijų pradžioje jūs pavadinau ponu Svinbern, e, tiesiog e, dėl dokumentuose įsivėlusios klaidos. Neteisingai jūs pavadinau, neteisingai jūs kreipiausi. Labai atsiprašau, daugiau tokių klaidų ne, nedarysiu, sako pirmininkas. Kaip žinote, bus dabar spontaniški pasisakymai dar kartą. Yra trys kolegos norintys pasisakyti. Na ir atsižvelgiant tai, kad diskusijos yra labai svarbios ir kad laiko dar turime, Pusantros minutės skirsime kiekvienam kalbėtojai. Ponas Filip Žyvan bus pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponė pranešėja. Na, žinoma, šis tekstas yra labai sudėtingas, tačiau kal, apie ką eina kalba? Dar kartą kalbame apie tai, kad reikia pasimokyti iš krizės. Daugiau negalime elgtis taip, kaip elgėmės anksčiau. Taip, reikia keisti žaidimo taisyklės, reikia sutvarkyti mūsų sistemą. Ir tie, kurie šiandieną įvairiose ES valstybėse narėse pasinaudoja krize, turi tie procesai liaus, liautis. Ir mes turime. Ne, yra tokių, kurie kalba apie tai, kad jie nori atsakyti euro, iš, iš, išstoti iš ES. Mes jiems turime pasakyti, kad taip, mums reikia bendrų taisyklių ir mes privalome reglamentuoti sistemą, reikalinga bendra, bendra sistema, bendros taisyklės, jų įgyvendinimas ir sėkmingai funkcionuojanti sistema. Bet, mėly kolegos, kartu mes esame stiprūs, atskirai esame negyvi, neveiksmus. Dėkoju ponui Živen, e, ponas Šegidį. Pone pirmininkė, ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad esate toks dosnus, skirdamas e, pasisakymams e, laiko, lankysiuosi tuos posėdžius, kai jūs pirmininkausite. Uh, Taigi, ponios Vinbern pranešimas yra labai svarbus. Kalbame apie priekybos finansinėmis priemonės reguliavimą. Kokia yra didžiausia klaida? Kalbam apie tai, kad reikia labiau reglamentuoti. Man atrodo, kad tai, tą daryti jau yra per vėlų. Reguliavimas buvo sudėtingas ir nelabai suprantamas, taigi mes turime pamastyti apie tai, kas įvyko ir negalime iš reguliavimo išbraukti stambių investicijų. Tai, yra, tai būtų klaida. Taip pat reikia labai atidžiai apsvarstyti išvesnių vertybinių popierių klausimą ir numatyti griežtesnį reguliavimą, nes šiuose direktyvose matome, kad išvesni vertybiniai popieriai sukuria infliaciją, o pelną gauna tartautinės korporacijos, e, korporacijos, kurių praeitis yra labai miglota ir galiausiai tas pelnas nusėda tam tikrų žmonių kišenėse, e, turtingiausiųjų kišenėse. Na ir jeigu procedūros ir toliau vyks tokios, kokios jos yra, tai jos užveiksime nekaip. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas šiuose diskusijose bus ponė Basės. Ačiū. Pone pirmininkė, ponios Vinberna pranešime Kalbame apie tai, kad vienodos sąlygos turi būti nustatomos daugiašalėms, daugiašalėms priekybos priemonėms. Ir aš manau, kad labai svarbu numatyti vienodas sąlygas stebėsenai ir reguliavimui. Reikalingi tokie teisės aktai, kurie sumažina sisteminę, sisteminę riziką ir užtikrina sąžiningas konkurencijos sąlygas rinkoje. Susirūpinimą kelia tai, kad net, negauname informacijos apie sandorių strategijas. Ir vienintelis būdas, kaip galime suprasti, ar rinka funkcionuoja tinkamai ar ne, yra per informaciją, kurią teikia reguliavimo institucijos. Tuo tarpu mums reikalingos tinkamos informavimo taisyklės, kurios būtų taikomos bendrai visiems vienodai. Taip pat ir kalbant apie priekybą vertinių popierių biržose ir nebiržinę priekybą. Taip pat labai svarbu kalbėti apie bent jau minimales taisyklės reguliavimo priemonės, kurios yra, turi būti numatytos um, neviešų anoniminių priekybos vietų atžvilgių. Ačiū ponė Basesku. Dabar periname prie e, komisijos. Ponas Han atstovaus Europos komisijai ir jam pabaigus kalbėti, baigsime diskutuoti šiuo klausimu. Danke, uh, Mr. President. On behalf of the Commission and uh, again in particular. Europos komisijos vardu, ypač komisijos nario Barnie vardu, norėčiau pasakyti, kad mes turime vis labiau kurti skaidresnės finansų rinkas ir užtikrinti, kad visi e, rinkos veikėjai būtų, e, galėtų vadovautis reikiamais reglamentais iki ir e, Europos komisija ir didžiąją 20 tokia primta. Norėčiau pagirti e, ponė Svimborn parengus tokį svarbų dokumentą. Šis pranešimas yra labai svarbus žingsnis peržiūrint rinkas ir fin, rinkų ir finansinių instrumentų direktyvą, vadinamą MIFID direktyvą. E, pranešimo rekomendacijos yra labai glaudžiai įtrauktos į komisijos pamastymų dokumentą. Mes rengėme pasiūlymą pakeisti dabartinę direktyvą 2011 metais. MIFID e, Tai yra labai svarbus komisijos darbo siekiant sukurti skaidresnę finansų sistemą visuomeniai dalis. Labai daug kas jau yra sukurta. Taip pat pradėtas ir naujas ES stebėjimo institucijos kūrimas kuri pradėtų veikti kitą mėnesį. Europos komisija galvoja pateikti naujų pasiūlymų iki 2011 metų vasaros ir tikimės, kad Europos parlamentas padės mums veikti greitai, priimant reikalingas reformas, kad tos reformos galėtų būti įgyvendintos iš karto, vos tik jos bus priimtos. Kaip žinote, MIFID yra ES finansų rinkų reglamentavimo pagrindas. Ji e, yra E, taikoma finansų krizės metu. Ji atlaikė finansų krizę, ji pasiteisino net ir tais sudėtingais metais. E, žinoma, šiokių tokių trūkumų taip pat iškaiškėjo. Technologiniai brokeriai ir rinkų greita kaita taip pat užtikrino, kad e, reglamentavimo priemonės, kurios prieš keletą metų buvo labai modernios ir geros, šiandien tampa atgyvenusiomis. E, gruodžio 8 dieną Europos komisija pateikė pasiūlymų projektą konsultacijoms. Mes e, esame ambicingi ir stengiamės atremti visus kilančius iššūkius. Pripažįstame, kad pirminiai MIFID tikslai dar tebėra aktualūs. Tačiau atsižvelgiame į, į kritišką E, finansų rinkų funkcionavimo vertinimą. Mes suprantame, kad rinkos turi būti skaidresnės ir galvojame, kaip būtų galima leisti finansuotojams patekt, gauti reikalingas finansavimo priemonės. Ekon komiteto parengtas pranešimas atspindi, kaip reikia pagerinti reikalingą reglamentą, kaip atsižvelgti į prekiavimo naujas platformas ir metodiką. Mes turime atsižvelgti į verslo pobūdį ir užtikrinti vienodą žaidimo taisyklės visiems susijusiems veikėjams. Taip pat turi būti sukurtos palankios sąlygos investuotojams ir geroms rinkos praktikoms įgyvendinti. Skaidrumo taisyklės e, akcijų prekybai turi būti sukurtos ir jos turi būti suderintomis su kitomis atitinkamos prekybos reglamentavimo priemonėmis. Mes supratome, kad ponios Vimburg pranešimas leis pagerinti uh, išvestinių finansinių priemonių funkcionavimo sistemą atitinkamai su didžiojo dvidešimtuko principais, bet to e, bus atsižvelgiama į vartotojų apsaugos taisyklės. E, stengsimės užtikrinti, kad e, vienodos taisyklės būtų taikomos visoms finansinių priemonių rinkoms, tai yra būtina investuotojų įmonėms, kompanijoms suprantame, kad šiame pranešime yra numatytas labai svarbus vaidmuo naujai ES vertybinių popierių rinko administracijai. E, tai Europos komisijos tarnybos labai glaudžiai bendradarbiauja su mūsų tarptautiniais partneriais, pirmiausia su atsakingais reglamentuotojais Junktinėse Amerikos valstijose, kurie svarsto tos pačius klausimus. Mes tengiamės užtikrinti tarptautinį e, darnumą ir e, stengiamės išvengti e, nereikalingo arbitražo grė, grėsmės. Pone Svimb rengia dokumentą